Uh, Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, norėčiau atsiprašyti už tą tokį nedidelį pavėlavimą pradėti posėdį. Pradėm vėliau negu paprastai, baigėme ką tik tai pirmą tri trilogo posėdį. Pone Pilar de Castillo Vera dalyvavo posėdėje trilogo, ponia Patricija Toja taip pat Dvi damos atstovavo bent jau įtre komitetui, kiti kolegos taip pat dalyvavo šešėliniai pranešėjai, buvo kalbama apie telekomo reikalus. Nežinau, ar Patricija yra tokios pat nuomonės kaip aš, aš manau, kad sėkmingas buvo tas trilogų posėdis. Patricija regis pritarė, bet dar tebelieka daug darbo, ypač spekt, dėl spektro klausimų, nes jie taryboje dar neišspręsti ir tai yra mums didelė problema parlamente. Tačiau galbūt išspręsime kitus reikalus netolimoje ateityje. Tikiuosi kažkodėl didelės sėkmės, nežinau, ką tai reiškia, tas dalykas, tokia artima ateitis. Gal metus laiko, nes mes laukiam tarybos, laukiam bendros pozicijos ir Norėčiau ir toliau likti optimistas. Gerbiami kolegos. Ar kas nors norėtų tarti kokį žodį? Ne, kiti klausimai yra paskutinis tavo tarkės klausimas. Mano pranešimą norėčiau pasakyti, kad koordinatoriai nusprendė pirmadienį balandžio 13 atšaukti į trepositį. posėdį Mes turime čia poną Šefcovičių. Sveikiname jūs, ponė vicepirmininkė. Turiu apžvelgti kai kuriuos techninius aspektus. Aš jums 2-3 minutės. Atsiprašau, kad neiškart jums suteikiu žodį. Jums leidus pratesiu. Taigi, pirmadienį, balandžio 13 dieną, nuo 15 valandos iki 18.30 mitrės posėdį pasiūlyta panaikinti dėl energijos sąjungos diskusija buvo suplanuota valandžio 13 dieną. Jie, ta, ta, ta diskusija vyks pirmadienį, valandžio 20 dieną, 2015 metais, nuo 15 iki 16.30. Antradienį, valandžio 14 vyks taip, kaip numatyta. Taip pat gausite ir daugiau informacijos į savo aplankus. Koordinatoriai Antradienys renkasi nuo 9 iki 10 paprastai. E, rytoj vyks įtre posėdis. E, jis nuo 9 iki 10 vyks, o paskui vyks posėdis. 10 balsuosime. E, tai bus puikus metas mums visiems, nes pradedam posėdį šiek tiek vėliau. Taigi dar šiek tiek informacijos labai svarbios. Norėčiau jūs priminti, kad dėl skaitmeninės sąjungos bus daryta darbo grupė Praeitą ketvirtadienį jums buvo perduota informacija šiuo klausimu. Norėčiau pasakyti, jog steigiamasis posėdis įvyks šį ketvirtadienį, kitaip tariant, už trijų dienų, kovo 26 dieną, nuo 11 iki 12.30. Ir galiausiai mūsų posėdis bus iš dviejų dalių steigiamoji dalis, kur bus kalbama apie darbo tvarkos dalykus ir antroji dalis diskutuojama dėl Digi Connect e, direktoriaus Robert Medelin. Norėčiau šiltai pakviesti jūs visus į tre narius dalyvauti šiame posėdyje ir aktyviai diskutuoti skaitmeniniais klausimais. Skaitmeninė sąjunga, skaitmeninė ekonomika, telekomo klausimai, e, vieninga rinka, visi tie klausimai yra įdomus ir bus keliami. Trečiasis mūsų darbo tvarkės klausimas yra posėdžio protokolo patvirtinimas. Juos jūs turite savo aplankose. Sausio 21-22 protokolas ir sausio 26 dienos protokolas šių metų. Jeigu nėra jokių pastabų, laikysime protokolus patvirtintais. Praeitą kartą Strasbūrė, kaip pamenate, vyko mūsų neformalūs susitikimai, posėdžiai tre komitete. Susitikom su komisarais ir vicepirmininkais komisijos ir neformalių posėdžių protokolų neturime. O dabar keliame prie ketvirtojo darbotvarkės klausimų. Tolesnė energetikos sąjungos strategijos įgyvendinimo veiksmai, keitimasis nuomonėmis su komisijos pirmininko pavaduotoju Marošu Šepcovičiumi, atsakingu už energetikos sąjungą. Džiugu jūs čia matyti, ponė vicepirmininkė. Ne pirmą kartą lankotės mūsų komitete. Ne tik dėl to, kad vyko jūsų klausimai, bet ir po to dar matėmės ne kartą mūsų posėdžiuose. Norėčiau priminti, kad ITRE komitetas jau buvo surengęs apsikeitimą nuomonėmis su jumis vasario mėnesį prieš priimant ES energetikos strategiją ir paskui vasario 21 dieną buvo pristatytas paketas, kurį parengė energetikos klausimus Europos parlamentas. Pone vicepirmininkė, pone Šepcovičiau. Buvome sustikę keletą minučių prieš mūsų posėdį. Mes kalbame apie strategijos įgyvendinimą, tai yra viena iš svarbiausių strategijų. O įgyvendinimas yra esminis bet kurios strategijos etapas. Norime didesnio efektyvumo energijos rytie, tad įgyvendinimas yra ypatingos svarbos klausimas. Kiek žinau, yra numatyta papildomų kai kurių aspektų. Penkioliktasis klausimas konkrečiai ir būtų įdomu išgirsti iš jūsų, apie ką ten yra kalbama. Taigi, strateginis planavimas ir prioritetai yra mūsų dominantis klausimai. Šiai diskusijai Esame numatę valandą 15 minučių ir norėčiau pakviesti jūs, ponė vicepirmininkė, pateikti e, įvadinę kalbą. Prašom, žodis jums. Thank you very much, uh, uh, Mr. Pre Labai ačiū, ponė pirmininkė, Ježi, garbėmieji komiteto nariai. Pirmiausia, pradėsiu nuo to, sakydamas, kad man labai malonu atvykti pas jūs ir pasikeisti vėlgi požiūrių uh, E, pateikti naujausios informacijos apie energetikos sąjungą. Kaip pasakė pirmininkas, prieš mė, du mėnesius e, tur, tikrai dalyvavom labai detalioj diskusijoj, e, išsakėm požiūrį į būsimą energetikos sąjungą. Ir iš tikrųjų daug klausimų buvo pateikta anksčiau E, tas klausimas buvo plačiai aptarinėjimas ir, ir, ir dabar visi elementai atsispindi energijos strategijoje. Tad dabar, kai buvo patvirtinta energetikos sąjungos strategija, tai e, ji buvo pristatyta Europos parlamento plenarinėje sesijoje. Ačiū Jums už tai, už tai, kad vyko diskusijos ir matau, e, konstatavau, kad didžiosios Europos parlamento frakcijos pritarė visiškai integruotai energetikos sąjungai. Na ir nuo diskusijų pradžios mes labai e, smarkiai dirbom kartu su valstybėmis narėmis tam, kad, uh, užtikt, tam, kad uh, mums pritartų e, Europos vadovų taryba, energetikos ministrų, e, aplinkosaugos ministrų tarybos, tiesiog užtikrinant pereinamąjį laikotarpį. Ir tikrai labai malonu, kad praėjusią savaitę Europos vadovai visiškai pritarė mums ir tokiu būdu jie E, išsakė labai aiškę žinę e, dėl komisijos e, pasiūlymo ir buvo kartu pabrėžta, kokios svarbios yra komisijos pasiūlymo penkios dimensijos. Dabar Europos vadovų taryba paragino įgyvendinti, geriau įgyvendinti energetikos teisės aktus tam, kad būtų galima geriau užtikrinti dėrėjimą su ES teisės aktų nuostatomis ir kitais dalykais dalykais, dėl kurių kilo abejonių. E, ir kartu vadovai paragino e, padaryti lankstesnę pačią rinką, e, kartu sustiprinti pastangas siekiant energijos veiksmingumo ir kartu suaktyvinti diplomatinę veiklą ruošiantis COP21. Tad yra jau tam tikrų pasiekta e, rezultatų, e, turiu galvoje svarbiausius tikslus. Na ir Europos dabar e, vadovų taryba priėmė irgi dar vieną padarė labai svarbę išvadą. Ir dabar iš tikrųjų E, taip patvirtinta Europos energetikos sąjunga, bet dabar tą sąjungos strategiją reikia tiesiog sukonkretinti ir įgyvendinant atskiras dalis, atskirus elementus, reikia gero bendradarbiavimo, reikia paramos. Ir aš dabar norėčiau sutelkti dėmesį į keturis svarbiausius tikslus. Pirmiausia, manyčiau, turėtume užtikrinti E, kalbėdami apie energetinį saugumą, e, užtikrinti, kad solidarumas ir pasitikėjimas nebebūtų tušti žodžiai. Svarbu, kad valstybės narės galėtų e, pasikliauti kaiminėmis. Antra, turėtume užtikrinti, vartojant pirmininko Junkerio žodžius, mes turėtume užtikrinti laisvą energetikos judėjimą, kad energija laisvai judėtų tarp sienų. Antai praėjusią savaitę buvau susitikęs su įvairių parlamentų atstovais, politinių sprendimų prieimėjais. Priem, ir išgirdau e, būtent tuos pačios žodžius. Tačiau atveju mes turėtume aiškiai pasakyti, kad mums reikia įtvirtinti laisvą energijos judėjimą ir ES iš tikrųjų pasirengusi žengti didelį žingsnį e, kurdama decentralizuotą ir integruotą energijos rinką. Trečia, mes turėtume daugiau siekti energijos veiksmingumo ir iš tikrųjų Europos vadovų tarybos išvadose aiškiai apie tai kalbama, apie energijos veiksmingumą e, kaip svarbų elementą užtikrinant e, energetinį saugumą Europoje. Tad e, mes turėdam, turim tada dirbti su tuo nauju požiūriu ir tiesiog vadovaudamiesi energijos veiksmingumo tikslu. Kartu į tai turėtume orientuotis, kai teiksim konkrečius pasiūlymus energetikos ir klimato e, srityje. Ir toliau, ketvirta, turėtume užtikrinti, kad mūsų ekonomika darytųsi mažiau priklausoma nuo anglies naudojimo, nuo CO2 išmetimų, kad ES iš tikrųjų galėtų dėkti naujos kartos e, technologinės naujoves ir kartu būtų skatinami moksliniai tyrimai, inovacijos. Kai kurios iniciatyvos jau dėgiamos, antai kūriamos infrastruktūros ir praėjusią savaitę aš e, dalyvavau, e, dalyvavau renginyje, kai buvo paleistas Transanatolijos dujotiekis ir pirmą kartą dabar dujos bus tiekiamos iš Kaspijos jūros tuo pietiniu kanalu į Europą ir tokiu būdu tai prisidės prie mūsų energijos tiekimo diversifikavimo. Be to, padarytas didelis žingsnis, turiu galvoje Ispanijos, Portugalijos ir Prancūzijos susitarimą, kaip būtų galima pagerinti elektros ir dujų jungčių padėtį. Tai būtų pavyzdys ir kitoms Europos vietoms, reikia užtikrinti saveikumą. Na ir dabar vyksta diplomatinės dėrybos tam, kad būtų galima stabilizuoti padėtį dėl dujų tiekimo uh, E, iš Rusijos per Ukrainą. Praėjusią savaitę kalbėjusi su Rusijos ir Ukrainos ministrais tuo klausimu ir labai gerai, kad e, viso šalis sutarė, kad dėrybos dėl to turėtų prasidėti jau dabar ir komisija imsis konkrečių žingsnių balandžio mėnesį. Be to vyksta ir diplomatiniai pasirengimai tam, kad šių metų pabaigoje Paryžiuje pasiektume tinkamą susitarimą. E, komisijos nario kanetės dėka jau turim e, konkrečius ES įsipareigojimus dėl būtent e, tolimesnio laikotarpio. Ir tuos įsipareigojimus mes jau galėsim konkrečiai pateikti savo partneriams. Tad visą tai mes galėsim panaudoti kaip pavyzdį kitų kitoms pasaulio e, vietoms, e, kad ir šios pasiektų mūsų pavyzdžių ir nevėluotų. Be to mes mastom ir apie naujas teisėkuros ir neteisėkuros iniciatyvas. Antai energetikos sąjunga, e, nu, jos kūrimas ir penkerių metų laikotarpis yra ilgas, tad aš tik tai paminėsiu tas iniciatyvas, su kuriuom mes dabar dirbam. Uh, Pirmiausia, mes rengiam mm, pažangų finansavimą pažangios energetikos būstams. Ir būtent apie tai aiškiai kalbėjo ir Europos vadovai savo išvadose padarė išvadą, kad reikia veiksmi, veikti. Tad tokiu būdu dabar mes tyriam, kaip galėtume pasinaudoti turimomis ES priemonėmis tam, kad galėtume užtikrinti pažangų finansavimą tokios pažangios energetikos pastatams. Bet to siūlom e, šildymo strategiją, nes kaip buvo pasakyta, pirmoji energetinė krizė buvo šildymo krizė. Ir dabar mes jau peržiūrim e, įvairias direktyvas, kaip energetikos veiksmingumo direktyva, kitas tam, kad pasiektume artimiausių tikslų. Ta darbai jau prasidėjo, bet mums e, imantis teisėkuros politikos iniciatyvų reikės pirmą atlikti poveikio vertinimą ir tikrai mes ketinam pateikti konkrečių pasiūlymų 16 metais. Parlamentas irgi padirbėjo dėl rinkos stabilumo rezervo e, klausimo ir mes irgi tą linkme pateiksim konkretų pasiūlymą ir tai bus labai gerai ruošiantis COP21 susitikimui ir kartu tai bus geras kartu signalas ir pramoniai dėl ETS e, e, adaptavimo. Na ir Taip, mes turėtume siekti, kad būtų vykdomi pažadai, tad tokiu būdu mes imsimės e, šiaip jau iniciatyvos e, kartu tam, kad e, vėlgi būtų kūriamos darbo vietos ir kartu įtrauksime procesą socialinius partnerius. Svarbu, kad tas persiorientavimas, persiorientavimas nieko nepaliktų tiesiog pakraščiuos turiu galvoje darbo rinką. Na ir dabar kaip mes ketinam dirbti su tom iniciatyvom Europoje, komisijoje. Rytoj mes e, sušauksim pirmą posėdį e, energetikos sąjungos strategijos klausimų susirinks svarbiausi komisijos nariai, kurie susiję vienai par kitaip su šiuo klausimu. Ir tiesiog e, tam, kad e, tikrai būtų galima užtikrinti gerą kokybę, e, kuria vadovaujantis bus pateikiami uh, naujų teisės aktų pasiūlymai, kad būtų apriektos visos dimensijos, visos sritis, kurių reikia, į kurias reikia atsižvelgti rengiant teisės aktus. Aš žinau, kad rytoj kalbėsite su mano kolega e, Arijas Kanete ir jis konkrečiau pakalbės apie teisėkuros pasiūlymų. Ir norėčiau baigti trumpai tris klausimus paminėjimas. Pirmiausia, valdymo sistema valdysenos sistema. Tai mes norim parengti konkrečius dokumentus kiekvienai valstybei nariai ir juose tiesiog turėtume paaiškinti, kodėl energetikos sąjunga yra svarbi tai ar tai valstybei nariai ir kodėl reikia bendradarbiauti. Uh, Tad e, vėlgi tai svarbu aiškinti įvairiais lygiais - pilietinės visuomenės, įvairių institucijų lygių. Tad mes jau ketinam pradėti e, aktyves diskusijas su valstybėmis narėmis dėl energetikos sąjungos. Be to, mes aktyviai ketinam dirbti su jumis dėl visų teisės aktų pasiūlymų. Be to mes norim e, pamastyti, kaip būtų galima suderinti valstybių narių ataskaitų teikimą ir rudenį mes e, ketinam pateikti pirmą energetikos sąjungos gimimo e, ataskaitą ir tokiu būdu tai irgi paklos e, pagrindą gruodžio mėnesį vyksiančiai Europos vadovų tarybai. Tačiau klausimą reikėtų aptarti visais politiniais lygiais. Tad mes glaudžiai dirbam ir dirbsim su piliečiais, su savivaldybėmis dirbdami su pažangių miestų iniciatyva komisijos pirmininkas Jungeris, e, komisijos nariai Katainenas, e, Bults komisijos narės, Kretų, e, kiti, kiti komisijos nariai iš tikrųjų bendradarbiaus teikiat pažangių miestų strategiją. Šiai koncepcijai pritarė ne vien tik tai Europoje, bet ir Azijoje, konkrečiai Indijoje, ne per seniausia Egipte. Tad e, iš tikrųjų ta mūsų koncepcija ima plisti. Ir galiausia, mes e, ketinam gerinti energetinio saugumo padėtį pietų ir pietričių e, Europoje, dirbam su vadinamąją KESEK sistema ir turim užtikrinti, kad pietų ir pietryčių Europos šalis šiaip jau galėtų prieiti prie energetikos šaltinių, bent jau turėtų tris energetikos šaltinius ir, ir mastom, kaip būtų galima jas geriau e, integruoti į ES e, infrastruktūras. Tad gerbėmėjai komiteto nariai, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad mes pasikeitėm nuomonėmis, taip jau dar gana anksti, dėl energetikos sąjungos. Ir ačiū už Jūsų mintis, kaip būtų galima gerinti energetikos sąjungą. Ir tikiuosi, e, kad tikrai mes toliau veiksmingai bendradarbiausim. Tai tikrai bus esminis dalykas e, tam, kad energetikos sąjunga būtų sėkmė. Dėkoju. E, dirbsime netrukus ir, e, ir ateitie. Kolega Karinč turi žodį apie P frakcijos vardų klausimų užduoti. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikiname Jūs, ponė vicepirmininkė. Turėčiau tikrai pasakyti sveikinu, nes tarybos išvados yra labai tvirtai surestos ir atrodo, kad valstybių narių parama e, energijos sąjungai bus labai tvirta. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną išvadų punktą. Nežinau, ar turi dokumentą priešai save. Taryba sako, jog nori užtikrinti, kad visi susitarimai e, susiję su dujų pirkimu iš išorės šaltinių e, turėtų atitikti ES teisės reikalavimus, atitikti ES energetinio saugumo nuostatas. Konfidencialumas čia yra labai svarbus dalykas, be abejo. Ir žinau, kad Europos komisija šiais klausimais dirba toliau, keičiasi teisės aktai, norima, kad Europos komisija aktyviau įsitrauktų į dėrybas dėl energijos kontra kontraktų, kai energijos ištekliai perkami iš trečiųjų šalių. Kita vertus, taryba ir komisija taip pat ieško bendrų sąlyčių taškų. Kaip Jūs manote, kiek taryba yra pasirengusi eiti toli šiuo klausimu. Sakoma, viena vertus reikia daugiau skaidrumo, tačiau kitas dalykas yra pasiekti, kad būtų susitarta bend, dėl bendrų vardiklių visų tarybų metu. Klausimas be abejo labai specifinis, bet manau labai svarbus, jeigu norime kurti sąjungą kaip tokią apskritai. Dėkuoju. Ačiū. Kolega Danika. Dėkoju, ponė pirmininkė. Rumuniškai kalbėsiu, kadangi turime vertimo galimybę. Sveikinu Jūs, ponė komisijos vicepirmininkė. Parengusi puikų pristatymą, pateikėt mums naujos informacijos, naujų duomenų. Minėjote, jog diskusija dėl E, vieningos energijos rinkos Europoje yra viena iš svarbiausių. Ir dabar turime aišku tvarkaraštį šiems klausimams. Vartotojų kainos, kainos pramoniai, visiems vartotojams yra labai svarbus elementas. E, tai susijęs su rinkos veikla. Kaip galime įtikinti piliečius ir įmonės e, bendros rinkos e, naudingumu? Būtent išspręsdami kainų klausimą. Mes, sakome, sukursime tokią rinką, kur bus vieninga ir tai padės atpiginti energijos išteklius. Energijos jungtis, jeigu galime sukurti, pareikalaus investicijų. Jūs esate apie tai kalbėjęs, esate kalbėjęs apie energetikos koridorių apie galimybę pirkti dujas iš Kaspijos jūros baseino. E, problema buvo ta, kad dujos importuojamos iš Rusijos, o dabar turime tos problemos vengti, gerindami ryšius su pietų Europos šalimis. Klausimas būtų toks, ar greičiau net pamastymas. Jeigu turime energijos jungtis Europoje, Ar tikrai pavyks pasiekti tų tikslų, kuriuos patys išsikėlėme, susijusių su deš, tuos tikslus, kur kalb, minimi 10 procentų. Pavyzdžiui, praeitą savaitę e, buvo saulės užtemimas ir pirmą kartą mes pamatėme, kaip energijos sistemoje viskas yra netvirta, nes tuo metu, kai vyko saulės užtemimas, tūkstančiai megavatų energijos buvo prarasta per per tą minutę daug kur dingo elektra. Tai buvo savotiškai na, stebuklas, nes daug kur, kaip jau sakiau, Europoje iš viso dingo elektra. Tad e, užtikrinti energijos tiekimą nėra taip paprasta, tai sudėtingas dalykas. Na ir galiausiai, rytoj susiksime su komisaru Kanietė, kalbėsime panašiomis temomis. Tačiau energijos jungtis tarpusavio yra labai svarbus. Svarbus klausimai. Ar su ponu Kanietė kartu spręsite šį klausimą? Kaip dalinsitės šio portfelio atsakomybę? Būtina kovoti su klimato kaita taip pat. Kaip pasiskirsite čia atsakomybę? Nes nežinome, į ką kreiptis, jeigu iškiltų problemų, ar galėtume tai paaiškinti. Na ir tuo pat metu norėčiau padėkoti už tai, kaip sprendžiate šį klausimą. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisarė. Energijos strategija yra pagrista štai kuo. Turime strategiją bendrą visiems, paremta pasitikėjimu ir solidarumu. Norėčiau pasinaudoti tais pačiais žodžiais, kokius ir jūs minėjote savo kalboje. Ką jūs turite omenyje, kai valstybių narių prašoma elgtis solidariai? Visą tai gal ir neblogai, tačiau kita vertus e, kyla būtinybė sumažinti CO2 išmetalus, mažinti iškastinį kūrą. CO2 išmetalai turi mažėti, mes ieškome galimybių pasitelkti tokią energiją, kur CO2 išmetai yra minimalūs arba jų nėra visai. Tai yra susiję ne tik su mano šalies strategijos interesais, tai, tai ir energijos saugumui kelia grėsmę. Mus tai verčia būti labiau priklausomais nuo kitų energijos šaltinių. Pavyzdžiui, dujų, nuo dujų gaunamų iš rytų šalių. Aš labai abejoju, ponė komisarė. kad jūs nežinotumėte, ką reiškia Lenkija ir kitoms regionų valstybėms tokie sprendimai. Tačiau iš tarybos posėdžio galime suprasti, kad kreipimasis nediskriminuoti tų šalių, kurios naudojasi anglimi, nebuvo išgirstas. Kai dėl CO2 surinkimo ir laikymo. Čia vėlgi turime turėti tokias finansinės sąlygas, kurios leistų pasitelkti, pavyzdžiui, tokius energijos šaltinius kaip skalūnų dujos, tai yra nekonvenciniai šaltiniai. Būtina diversifikuoti energijos žaliavų šaltinius. Tokiu būdu turėsime galimybę e, labiau vystyti regionų valstybės, be kita ko Lenkiją. Ir būsime netokie priklausomi nuo importo. Tad mano klausimas būtų toks. Kur čia solidarumas, kur pasitikėjimas, kur jis minimas šiame dokumente? Taigi apibendrinsiu. ES vadovų taryboje buvo siektas sutarimas dėl importo mažinimo energijos žaliavų, kad būtų galima kartu mažinti CO2 išmetalus. Man atrodo, kad kūrėme ne energijos sąjungą, bet klimato reikalų sąjungą. Būtų labai svarbu turėti nuseklę politiką. Ir man dėl solidarumo šiame dokumente kyla klaustukų. Man atrodo, čia yra tiesiog atspindimi stipresniųjų interesai. Ačiū, sako pirmininkas. Žodis liberalų atstovams. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti komisijos vicepirmininką Ševčiovičių už e, tokį didelį nuveiktą darbą, už tai, kad toliau kalbas ties su parlamentu, tai rodo kad e, tikrai jūs tam e, skiria didelę svarbą. Norėčiau paminėti du svarbiausius mūsų frakcijai dalykus. Tai pirmiausia valdysenos klausimą ir finansavimo. Išklausiau jūsų minčių apie e, specifines valstybių narių ataskaitas ir iš tikrųjų energetikos sąjunga, tai manyčiau tikrai yra gera mintis, e, labai svarbu aptarinėti taip. Taip, bet kita vertus, energijos šaltinių pasirinkimas yra valstybių narių kompetencija. Kita vertus, mums reikia atviros vidaus rinkos tam, kad būtų galima užtikrinti saveikumą, tam, kad būtų galima užtikrinti saugumą, tam, kad būtų galima daugiau įtraukti atsinaujinamųjų energijos šaltinių nepaisant tokių visokių prieštara, prieštarų, yra vis dėlto padaryta jau tam tikra pažanga. Ir šiuo atveju tari, tari, Europos vadovų taryboje kartu padaryta ta tokia išvada dėl 10 procentų. E, ir, bet aš norėčiau išgirsti štai ką. E, dėl, tų, dėl tos specifinės dilemos, kas yra nacionalinė prerogatyva, nacionalinis suverenumas ir ką būtų galima daryti, kad sustiprintume energetikos sąjungą. Dabar dar norėčiau grįžti prie tarybos išvadų 2b išvados, kad reikėtų, e, čia sakoma, kad reikėtų sustiprinti ir geriau įgyvendinti dabartinius energetikos srities teisės aktus. Jūs tą paminėjot, gal norėtumėt, e, norėčiau, kad patikslintumėt. Ir galiausia, turiu klausimą dėl finansavimo. Aš apie tai jau užsiminiau. Kai kalbama apie bendro intereso projektus, tai S. Tai klausimas, kiek kiek, kiek tokių pro, projektų yra, kurie šiaip jau pasiteisins e, finansavimo prasme. Ir kitas klausimas, kaip mes užtikrinsim, kad tikrai bus finansavimas, kad tie projektai toliau bus įgyvendinami. Ir toliau, kaip jūs ketinat įtraukti projektus susijusius su energijos veiksmingumu būtent į, į, į šią sritį. Labai ačiū. Toliau kolega Turmes žaliųjų frakcijos vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė, labai ačiū komisijos vicepirmininkui Šepčiovičiui, ačiū jūsų žmonėms iš tikrųjų matom, kad komisija daug darbo įdėjo, ne viskuo mes esam patenkinti, tačiau e, tam tikri dalykai mus džiugina. Antai e, tik 2020 tikslų pasiekimas, atsinaujinamųjų e, energijos šaltinių klausimas ir kartu vėlgi krizės su Rusija klausimas. Tad pirmą kartą dabar e, numatytas vaidmuo Europos e, piliečiams šiame procese reikia jų dalyvavimo. Ir be to labai svarbu e, šiaip jau tai ir tam, kad mes šiaip jau įveiktume tą tą, tą prieštarą tarp energetikos sąjungos, energetikos vidaus rinkos ir, ir, ir tikslų e, tam tikrų. Dabar dėl dujų pirkimo skaidrumo, ta, tai minima tarybos išvadose. Klausimas toks, o ką darysit su tokia šalim kaip Vengrija? Antai yra šalis, kuri dėl tam tikrų priežasčių e, eina tiesiog visai kita kryptimi negu solidarumas. Tad kalbam apie skaidrumą. Norim skaidrumo, bet kita vertus reikės kažką daryti, jeigu bus ES valstybė, kuri eis prieš energetikos sąjungos tikslus. Kitas dalykas. Uh, E, elektros laisvas judėjimas yra puikia mintis, bet kita vertus, jeigu tai bus visiškai iškraipytoje rinkoje, kur nebus e, kur kainos e, ir išlaidos nebus, kaip sakant, realios, tai tada vėl bus keista sidutis, padėtis. Antai komisija atliko tam tikrą vertinimą, e, įvertino įvairius energijos e, šaltinius. Ir dar prisiminkim, kad e, praėjusią savaitę Vokietijos vyriausybė turėjo pripažinti, kad Vokietija neturi pakankamai pinigų, kad galėtų išmontuoti branduolinius reaktorius. Tai ką tada darysim? Ar tada manysim, kad mokesčių mokėtojai, o ne ūkio operatoriai mokės milijardus turbūt e, eurų už tai, kad būtų pasiektum, pasiekti tikslai. Komisija dar 2003 metais e, pateikė pasiūlymą dėl būtent išmontavimo finansavimo. Toliau, Trečias dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai pažangus e, finansavimas e, orientuotas į pažangios energetikos e, būstus. Tai yra puiku. Bet kita vertus, nebėra pinigų konkrečiai tokiems projektams. Mes iš tikrųjų turėtume kalbėti apie konkretų fondą, energijos veiksmingumo fondą, numatyti tam tikrų lėšų jame. Tik tokiu būdu tada galėsim užpildyti tą spragą, kuri dabar yra finansinė spraga, finansavimo spraga, kuri susidariusi, turiu galvoje, pažangų, pastatų e, renovavimą. Dabar penktadienį lankiausi Berlyne ir mačiau šimtus tūkstančių žmonių gatvėse, kurie stebėjo e, saulės užtemimą ir e, mačiau Vokietijos valstybės sekretorių po pietų. Ir jis man pasakė, kad antrą kartą gyvenime apsikvailino nes jis e, dar dešimtajam dešimtmetį laukė ten irgi to garsaus, e, garsaus gamtos reiškinio, tačiau niekas neįvyko tada. Ir jis tada man pasakė, kad visos tos kalbos apie tai, kad elektros sistemos tiesiog nepajėgios bus susidoroti su būtent energijos su nutrūkimais, nu, tam tikrais pertrūkiais. Tai yra netiesa, bet visą, visą kitą aš pamačiau praėjusią savaitę. Ačiū toliau Siliotis, GUE frakcijos vardu. Um. Ας ευχαρώ τον Αντιπρόεδρο ε, και για τη δουλειά που γίνεται η ομάδα του παρόλο που... Aš taip pat norėčiau vicepirmininkui ką pasveikinti, kad jo komanda atliko tikrai puikų darbą. Mes žinome, kad nuomonės ne visada sutampa, čia irgi tas pats, tačiau mums vis tik labai malonu, kad jis dažnai ateina su mumis susitikti. Manau, kad būtent tokius santykius turime vystyti tarp komisijos ir parlamento. Aš norėčiau paliesti tokias temas, kurias jau aptarinėjome, kitaip tariant, norėčiau pasakyti, kad mes nepritarėme komisijos požiūriui, kai ji kalba apie dėrybą su trečiu, dėl sudarimo sutarčių su trečiosiomis šalimis. Mes žinome, kad kol kas konkrečių žingsnių padaryta nebuvo, kad e, kai kurios šalis būtų išvestos iš izolacijos, iš izoliavimo. E, čia daug spragų dar šioje srityje. Aš norėčiau paminėti, kad labai svarbu, kad e, valstybių narių teisės, suverenios teisės būtų užtikrintos Pavyzdžiui, Kipras naudojasi tokią energiją, tačiau mes e, konstatuojame, kad Turkija elgesi neteisėtai, nors šis šalis yra kandidatė stojimui į Europos Sąjungą. E, ne visada laikomasi saugumo e, taisyklių ir mes matėme, kad valstybės narės ne visada gali e, naudoti savo suvereniomis teisėmis. Taip pat tarybos išvadose paminėta, vietinių, vietiniai energijos šaltiniai. Tai taip pat yra minima ir kitomis aplinkybėmis. Aš manau, kad komunikacija komunikate apie energijo, energetikos sąjungą kai kurių aspektų nepakankamai išvystyta, pavyzdžiui, kad ir Kipro dalyvavimas, e, kad ir viduržėmio jūra, pavyzdžiui, rytuose yra tam tikrų, e, tam tikrų išteklių, kuriuos galima panaudoti ES e, energetiniai situacijai gerinti. E, taip pat kai kur naudojama dujos iš to regiono, Izraelė, Izraelija pavyzdžiui. Ir e, Amerikos, sakykime, tokios organizacijos kaip Norpol taip pat turi tam tikras teises Kipre. Apie tai buvo padarytas pareiškimas praeitą savaitę, kadangi e, ruošiamasi eksploatuoti tuos išteklius, daromi moksliniai, atliekami moksliniai tyrimai. E, ir galima tame regione aplink Kiprą esančiame atlikti išsamius tyrimus. Tai aš norėčiau išsiaiškinti, kaip jūs manote dėl saugumo ir dėl tų vietinių šaltinių panaudojimo. Ypatingai pietryčiuose, viduržėmio jūros pietryčiuose. Mm, pranešimas, man atrodo, labai įdomus. Tačiau valstybėms narėms reikia geriau, geresnės sąjungos, geresnio susijungimo. Man atrodo, kad politikai jau suprato, jog e, valstybių narių energetiniams tinklams sujungti reikia geresnių jungčių. E, kaip jau buvo minėta, reikia galbūt 30 metų tam visam įgyvendinti, tačiau žinoma, kad geriau vėliau negu niekada. E, energetikos sąjunga bus labai E, priklausome nuo nacionalinių monopolių ir kad didelės valstybės narės iš to daugiausiai išloš. Dabar mažuose kaimeliuose, kai kur nėra šviesos, kai, kurios, kai kurie kaimai tarpusavyje energiją negali keisti, taip, keistis, taip kad ne vien tik tais makroekonominis aspektas šioje sąjungoje svarbus. Svarbus ir decentralizacijos klausimas. Reikia galvoti apie miestus, taip pat reikia e, pagalvoti apie išmaniuosius miestus. Tačiau galvoti apie viską iš karto, ne tik apie didelius miestus. Dėkoju, sako pirmininkas, pane Kapul. Dėkoju norėčiau padėkoti už tą temą, kurią aptarinėjame, bei už jūsų pastangas, kuris įdėjote pastarosiomis dienomis bei savaitėmis, steigiant energetikos sąjungą. Aš norėčiau susitelkti ties kai kuriais aspektais. Inovacijų konkurencingumo ir kiti klausimai yra patingai svarbus. Jūs minėjote, kad pereinamųjų laikotarpių e, moksliniai tyrimai ir inovacijos turi būti vystomi. Jeigu teisingai supratau, svarbiausia yra stiprinti Europos įmonių konkurencingumą, užtikrinant geresnį energijos efektyvumą ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą. Ir pirmiausia, reikia užtikrinti, kad bus plėtojamos pažangiausios technologijų įmonės, kad jos galėtų imtis lyderystės. Šioje srityje Visoje Europoje tai yra aktualus klausimas. Jūs kalbėjote apie konkursų skelbimą. Būtina atsižvelgti į žalį ekonomikos saugimą ir taip pat tyriamasias technologijas plėtoti. Kalbėjote taip pat apie mokslo tyrimus, kurie turi būti daugia disciplininiai. Norėjau pasiklausti, ar yra koks nors darbų tvarkaratis, tvarkaraštis, ar yra kokiu nors gairių. Ar galėtumėte detaliau mums visą tai pakomentuoti? Norėčiau pasakyti, jog reikėtų atsižvelgti taip pat ir į finansavimo šaltinius. Galėtume pasitelkti Europos strateginių investicijų fondą. Ką manote apie tai? Pirmininkas, dėkoju. Žodis jums, ponė vicepirmininkė. pirmininkė atsakyti į klausimus ir į pastabas. Pona Šefcovič, ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū visiems už komentarus ir klausimus. Pradėsiu nuo pono Karinč klausimo. Labai vertinu tai, jog jūs pamatėte tarybos išvadas ir matote, kad ten yra didelis politinis poslinkis. Prieš keletą metų būtų buvę sunku įsivaizduoti, kad būtume sulaukę vienbalsės paramos, didinant e, skaidrumą ar kalbėtume apie privačius dujų pirkimo kontraktus, ar kalbėtume apie energijos šaltinių įsigijimą. E, e, tačiau situacija, kaip matote, keičiasi. Diskutuoja valstybės narės, jų atstovai ir visa tai atrodo padės padidinti skaidrumą. Tai parodo, kaip e, kokį, kokį stiprų politinį įrankį turime rankose. Norėjome pasiekti pirmiausia štaiko. Norėjom, kad skaidrumo dėka e, visi turėtų vienodas e, galimybės veikti, kad e, visi turėtų vienodą informaciją ir kad prie darybų stalo sėdėtumėte kaip lygiaverčiai partneriai su, su tiekėjais, nes anksčiau buvo atvirkščiai, dominuojanti pusė būdavo energijos tiekėjai. Dažnai informacija tarpusavį nebuvo dalyjamasi, matėme, kaip įmonės tengiasi tą informaciją ne visą atskleisti, e, žinome, kad kainų diferencialas jie buvo ne visiems vienodas, matėme lygiai tą pačią situaciją dujų sektoriuje ir kitose sektoriuose, tad iš tikrųjų, man atrodo, skaidrumas yra puikus europinis atsakas į tą tokią iki tol buvusią labai nesubalansuotą situaciją, kuri užsitėsi keletą dešimtmečių kaip to pasiekti, koks yra tas tolerancijos lengstis, kurį paminėjo ponas Karenč. Mes e, teiksime du siūlymus. Pirmiausia, tarp vyriausybinis susitarimas ir ten užfiksuoti sprendimai. Mes norėtume peržiūrėti šį susitarimą ir ekspost kontrolę norėtume ir eks e, ante kontrolę sustiprinti vienas iš argumentų, kodėl mes pakeitėm nuomonę. Dėl to ir energetikos ministrų ir valstybių vadovų susitikimas, kai buvo pasiektas tarp vyriausybinis susitikimas dėl pietų srauto dujotiekio. Buvo deramas ir ratifikuojama ir aišku, kad tas susirimas nėra suderinamas su ES teisė. Peržiūrėm visą eilę e, ekonominių ir teisėkuros problemų kurios dėl to atsirado. Ir dabar ateityje tokių klaidų turime išvengti. Jeigu mes deramės dėl tarp vyriausybių sutarimo, tai turime žinoti, kad mums reikia teisinių ekspertų, mums būtina su Europos komisija diskutuoti dėl tų susitarimų. Taip pat turime susitarimų nuostatas parengti taip, jog būtumėm tikri, kad tie susitarimai visiškai atitiks ES taisyklės. Tai būtų puiku ES, jos narėms ir visiems ekonominiams subjektams, nes jie savo veiklą galėtų grįsti tai susitarimais ir tuo būdu jiems būtų užtikrintas visapusis e, reguliavimo stabilumas. Kai dėl privačių susitarimų, vėlgi norėtume pasižiūrėti, kaip galėtume peržiūrėti dujų tiekimo e, saugumo direktyvą, kaip galime pasimokyti iš testavimo nepalankiausiomis sąlygomis. E, ir taip pat norėtume valstybėms narėms ir įmonėms suteikti galimybę dirbti pasitikint vieniems kitam, kit, kitais ir besilaikant taisyklių susijusių su informacijos teikimu. Niekas neprašo atskleisti visų kainų ir sąlygų. Mes, mes turime darbo praktiką su panašiais dalykais. Aš manau, kad tam tikra numatyta pateikti informaciją, ta informacija, kurią visi turi atskleisti, būtų visiems naudinga. Pavyzdžiui, galėtume sakyti, mes nežinome visų detalių susijusių su vienos ar kitos įmonės susitarimais, bet štai europinės taisyklės yra tokios, tai ir tą mes vieni kitiems atskleidžiam. Tai būtų palanku. Manau, kad ES padėtis būtų žymiai stipresnė, visi turėtų e, vienodą informaciją ir prieigą prie jos, ko iki šiol nebuvo. Tie argumentai padėtų rasti sutarimus ir tuomet, kai turime tik dalinius teisės aktus. Verslo subjektai vėlgi galėtų e, kreiptis į energetikos ministerijas ir kelti jiems rūpimus klausimus ir gauti visur panašius atsakymus. Dėl kainų. Na, suprantu, kad kainos bus, aš irgi pritariu, kad tai bus tam tikras rodiklis. Jeigu kainos mažėja, vadinasi, e, energijos sąjunga, energetikos sąjunga turi tam tikrą pridėtinę vertę. Tai bus savotiškas testas naudingumo tos sąjungos. O tam mums reikia dirbti prie infrastruktūros klausimų, nebeturi likti energetinių vadinamųjų salų. Labai džiaugiuosi tuo, kad sulaukiau labai pozityvios reakcijos iš šalių iš pietričio Europos. Reiktų susitelkti prie tokių dalykų, kuriuos mes kontroliuojame. Neturime susitelkti prie tų didžiulių projektų, kur kur, kur, kur galima prieiti prie kladingos išvados, kad štai bus nutiestas didelis toras vamzdis ir dujų visiems staiga pradės užtekti. Tiesiog turime atkreipti dėmesį į žymiai smulkesnius dalykus. Turime užtikrinti pakankamas tarpusavio jungtis, pakankamą informacijos teikimą ir taisyklės, ir užtikrinti visiems galimybę gauti prieigą prie energijos šaltinių. Na ir džiaugiuosi, kad diskusijose Bulgarijos energijos ministrė jau galėjo, pavyzdžiui, pasakyti, kiek jungčių reikės Bulgarijai, kiek, kokie bus jos poreikiai, kaip negebės apsirūpinti ir galbūt padėti apsirūpinti kitiems, turėdama tas jungtis. 10 procentų tas minėtas skaičius. Manau, kad tas rodiklis yra pasiekiamas 12 valstybių narių, e, mažiau negu 10 procentų siekia E, rodiklis. Iki 2020-ųjų, išskyrus Kiprą, vis, visos valstybės galės užtikrinti tą 10 procentų tikslą. Euro Azijos, Eurazijos e, jungč, jungtis bus pradėta eksploatuoti 2023, tad situacija turi būti uh, reikšmingai pagerinta, nes priešingų atveju vėlgi mums gali iškilti tam tikrų sunkumų. Aš manau, kad jeigu visi mūsų siūlyti, e, siūlytos e, rekomendacijos bus įgyvendintos, iki 2020 metų tas 10 procentų rodiklis bus visų pasiektas. Kalbant apie darybas dėl klimato kaitos, ponas Kanietė atsovauja čia Europos komisijai visose tarptautinėse darybose. Dirbame su juo kartu bendradarbiaudami kaip bendra komanda ir Mano kaip vicepirmininko vaidmuo yra būti koordinatoriumi. Dirbsime visi kartu, kartu su Frederika Mogherini, Arijas Kanėtė, su komisaru Han ir kitais kolegomis, nes dabar mums reikia e, diplomatinio pasiekimo, mums reikia pasiekti visas šalis, įtikinti jas kad jos turi prisijungti prie mūsų e, ir dėti taip pat pastangas, kad tarybai būtų priimti reikiami sprendimai. Darybos bus labai sudėtingos, mums reikia kiekvieno paramos, kad pasiektume e, susitarimo, tokio susitarimo, kuris e, būtų visų paremtas ir kuris būtų saistantis visiems. Taip pat buvo klausima apie energijos saugumo ir bendrus dujų pirkimus ir anglies pirkimus. Kai dėl bendrų dujų pirkimų, manau, kad jūs e, teisingai pasakėte, diskusija vyko komitete, vakarų Europos šalis ir įmonės mano, kad e, viskas yra gerai, rinka yra likvidi ir sklandžiai veikia ir kad nereikia jokių papildomų priemonių e, situacijai gerinti. Rytų Europoje situacija kitokia. Yra tokių patirčių, kurios yra pakankamai sudėtingos ir tos, tom šalims reikalinga parama. Europos komisija rengia studiją, jos rezultatai bus netrukus paskelbti, tačiau mums reikia išsiaiškinti, kokias priemonės geriausiai pasitelkti, kad galėtume išlaikyti įsipareigojimus PPO, kad galėtume savo kitus įsipareigojimus taip pat įgyvendinti, kad galėtume tinkamai iš krizės pasimokyti, kad galėtume geriau dėrėtis ir kad e, jeigu atsitiks dar kokia nors papildoma krizė, kad galėtume tinkamai su ją tvarkytis. Kai kas keletas bent parlamento narių kalbėjo apie nacionalinį suverenumą pasirenkant energijos mišinį. Aš manau, energetikos rytis yra tas rytis, kur kompetencija yra bendra, tad turim susitarti, kaip tvarkysime su šia sritimi. Nacionalinis suverenitetas yra svarbus, tačiau tuo pat metu turime laikytis tų taisyklių, dėl kurių visi kartu susitarėme. Įgyventinant, pasirenkant energijos mišinį, taip, turime visi siekti bendrų tikslų, turime atsižvelgti į klimato kaitos darbo tvarkę. Ir visada turime e, atsižvelgti į būtiniausius dalykus. Na, Europos komisija nuolatos žvelgia į ateitį. Spalio mėnesį priimti sprendimai buvo visų vieningai palaikyti, skaitant Lenkiją ir kitas šalis. Turiu paskubėti, ar ne, ponė pirmininkė, sako pana Šefcovič. Na, labai telegrafiškai atsakysiu. Ponas Petersen klausė apie geresnę valdyseną. Ir aišku, kyla klausimas, kaip, kaip finansuoti bendro intereso projektus. E, Žanas Klodas Junkeris kai ką yra numatęs tame investicijų projekte ir manau, kad mums ir svarbiausia yra pagerinti valdyseną, kad galėtume užtikrinti, kad tie visi projektai ir finansavimo šaltiniai tarnaus bendram tikslui, kad gerės infrastruktūros e, situacija, kad bus vystomi energetikos projektai, sąlygos ir prioritetai turi būti labai aiškiai išdėstyti Ir manau, kad tuo būdu bus galima užtikrinti, kad atsižvelgiama į svarbiausius tikslus, į svarbiausias rytis. Ponui Turmes norėčiau padėkoti už jo gerus žodžius, už jo išreikštas mintis, kurios ko gero bus naudingos ateičiai. E, kai kurios iš tų rekomendacijų, kurios yra pačios svarbiausios, yra tokios, kaip kurti naują elektros energijos rinką. Tai yra iš tikrųjų klausimas ateičiai. Jeigu sukursime teisingai tą rinką, tai bus galima išspręsti daugelį klausimų susijusių su sąlygomis pasienio, su subsidijomis, su įvairiais mechanizmais. Ir visą tai bus galima pasirinkus tinkamą prožiūrį išspręsti. Ponas Iliokytis ir ponas Tamburano kalbėjo apie energetinį skurdą. Jie išreiškė savo susirūpinimą, mes dirbame kartu su ponė Taisen ir su valstybėmis narėmis sprendžiant šias problemas. Turime padėti e, labiausiai pažeidžiamiems žmonėms, kad ir ponus Silijo kitis norėčiau pasakyti štai ką. Europos Sąjungos tarybos išvadose yra labai aiškiai pasakyta, kad šalis išsaugo suverenumo teisės, kai dėl energijos paieškų savo šalyje, kad dėl mokslo tyrimų ir inovacijų ir e, žaliųjų politikų finansavimo galėčiau pasakyti, kad stengsimės e, užtikrinti, kad tos politikos būtų įtrauktos į visas ES politikų sritis ir kad tam būtų skiriamos reikiamos biudžeto priemonės. Visa tai finansinėje programoje yra visiškai tinkamai atspindėta. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū, ponė vicepirmininkė. Tad dabar jau E, baigiu kalbėtojų sąrašą, nematau norinčių dar kalbėti, bet vėlgi kiekvienas kalbėtojas iki pusantros minutės galės kalbėti ir ponia Vandremt kalbės. Ačiū pirmininkė. Kaip jūs žinot, ponė vicepirmininkė, mūsų frakcija sveikina energetikos sąjungos mintį čia net netiek svarbios atskiros tos priemonės energetikos sąjungos e, strategijoje, bet labai svarbus holistinis požiūris. Ir todėl e, tikrai labai džiaugiausi, kad taryboje pasiektas susitarimas dėl to, nors tam prireikė tam tikrų diplomatinių pastangų, bet tai jau gerai, tai savaime gerai, jau keičiasi mąstymas, uh, nes energetikos sąjunga jau yra ir, ir laikomasi į ją holistinio požiūrio, į, integruojant įvairias sritis. Aišku, galim labai daug diskutuoti apie e, energetikos šaltinių e, klausimą, bet e, vienas dalykas, dėl kurio sutarta energijos veiksmingumas, tą jūs irgi sakėt. Be to jūs sakėt, paminėjot ir pažangius miestus Taip, ir šiuo požiūriu net ir maži e, projektai gali e, turėti labai didelį e, vaidmenį. Ir tą progą norėčiau pateikti Jums klausimą Mes turėtume plačiau pažiūrėti į Europos investicijas, nes paprastai, kai kalbam apie investicijas, tai įsivaizduojam didelius Europos masto projektus. Mes turėtume mąstyti ir kitaip, mąstyti apie tokius projektus, kaip būtų galima susijęti energetikos sąjungą su energijos e, veiksmingumu, su pažangių miestų e, idėjo, idėja ir panašiai. Taip, diskusijos vyksta, diskusijos vyks ir aš labai norėčiau, kad jūs išdėstytumėt, e, kaip jūs įsivaizduojat tokius dalykus būtų galima pasiekti. Ačiū, toliau ponė Werner. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos vicepirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti Jums už tai, kad e, skiriat mums e, tiek nemažai laiko ir tikiuosi, kad e, iš tikrųjų bus pateikta konkrečių pasiūlymų, dėl kurių įsigalios energetikos sąjunga. Aš turiu keletą klausimų. Antai dokumente Europos vadovų tarybos, tai yra e, išvaduose pasakyta, kad komisija pateiks konkrečių pasiūlymų, pasiūlymų, bet kita vertus sąjungos sutartis tą įpareigoja. Antai dėl e, atominės energijos sąjungos. Bet dabar kalbant apie prioritetus, tai komisija laiko e, branduolinės e, energetikos e, būtent projektus kaip energetikos sąjungos vienas svarbių dalių, bet mes kalbam kartu ir apie atsinaujinamosius energijos šaltinius ir panašiai. Ir noriu paklausti, kodėl komisija pasirinko štai tokį prioritetą tą branduolinę energiją. Toliau kitas klausimas būtent būsimoji ES elektros rinka. Komisija jau pateikė komunikatą, kartu e, ketina ateinančiais metais pateikti konkretų teisėkuros pasiūlymą. Gal jūs konkrečiau galėtumėte apie tai pakalbėti, nes būtent e, elektros rinka bus sustiprinta Europos viena vidaus e, irgi energetikos rinka. Labai ačiū. Ponas Gerėk energijos veiksmingumas. Tai energetikos sąjungos e, šerdis. Mes dabar taip turim konkrečių e, priemonių tiek ES lygių, tiek valstybėse narėse ir turim tą 40 procentų tikslą. Bet čia norėčiau paprieštarauti ponui Turmesui, kad vėlgi kol kas tai, kas e, pasiekta, e, vis dėlto ne, nepasiteisino, nes persiorientavimas į kitus e, energetikos šaltinius, ta prasme, buvo nepakankamas. Ir čia šiuo požiūriu valstybių narių situacija nevienoda, nevienodai suvartojami įvairūs energetikos šaltiniai. O pagal dabartinius pasiūlymus neskatinamos naujovės, kuriomis būtų galima padidinti atsinaujinamų šaltinių svorį ar padaryti energijos vartojimą veiksmingesnį. Tad kaip būtent, kaip bus į tai atsižvelgta toliau kalbant apie energetikos sąjungos plėtojimą? Pona Zorinio. Ačiū, pirmininkė. Aš jūs norėčiau pasveikinti šios diskusijos, kuriuose aptarinėjame Euro, energetikos sąjunga iš tiesų labai mobilizuoja. Mes e, pasitelksime švarę energiją, e, kursime darbo vietas, kovosime su energetiniu skurdu, o taip pat su nepateisinamais nuostoliais. Atsinaujinančioms energijos rūšims buvo skirtas didžiulis prioritetas rinkoje ir E, ta energija turi būti rinkoje konkurencinga. Mums reikės numatyti tokį mechanizmą, kuris sustiprintų inovacijas bei mokslo tyrimą į darbą, kad galėtumėm gaminti atsinaujinančią energiją konkurencingomis kainomis ne, nesikišti į rinką, kaip kad darome dabar, sakykime, tokioms šalims kaip mūsų. Turi būti dirbama, e, e, na, iš, e, iš, iš anksto, kad nebūtų iškraipimų. Dabar dėl skalūnų dujų jau buvo aptarinėjama šitas klausimas, buvo svarstomas su Latinų Amerikos šalimis. Ačiū Dievui, Europoje tai nėra prioritetas. Tačiau vis tik tais, kai bus sukurta a, energetinė sąjunga, tai nors ir nėra prioritetas, vis tiek kažkaip atsiras šis klausimas ir bus tos, e, tos dujos Kaip Jūs žiūrite į skalūnų dujas? Ponas Pieper, ačiū Jūs kalbėjote apie rinkos ekonomiką, Jūs kalbėjote apie paskutinę, e, paskutinę direktyvą dėl energetikos efektyvumo e, buvo e, numatę, kad kiekvienai valstybei bus sutaupama vienas procentas. Jūs, kaip jūs numatote vystyti tą direktyvą, kaip dabar, pavyzdžiui, e, po dešimties metų numatote, ar, ar bus kažkoks daug didesnis lankstumas, ar dar bus sugriežtintos sąlygos. Kitas klausimas yra dėl rinkos pajėgumų. Kiekviena valstybė pati e, skaičiuojasi savo pajėgumus pagal poreikius, Kaip Jūs manote, e, tie pajėgumai, e, tie poreikiai bus įrašyti į kontekstą nuo, nuo Prancūzijos, nuo Vokietijos? Ponas Tošenovski, dėkoju. Ponui Šefcovič. E, jis tikrai langusi dažnai mūsų komitete, labai uoliai dalyvauja mūsų posėdžiuose. Ir tai labai aiškiai parodo, kokie yra energetikos politikos prioritetai užtikrinant saugumą, kokie yra prioritetai ES ir jos ateičiai. Ačiū ponu vicepirmininku už jo dalyvavimą mūsų posėdėje. Tikrai tai yra ypatingai svarbu. Taip pat pritariu toms pastangoms kurti bendrą rinką. Turėčiau pasakyti e, rinkos stiprinimas, tačiau kol kas ta bendra rinka dar dėja neegzistuoja. Svarbiausias principas yra E, užtikrinti tarpusavio sujungimą įvairių energijos tinklų. Tai yra ypatingai svarbus dalykas, kurio turim nepamiršti. Yra dar vienas dalykas, kuris gali pakengti toms pastangoms, kaip yra su valstybių subsidijomis, kurios galėtų būti skirtos atsinaujantiems energijos šaltiniams tos subsidijos turėtų būti ilgalaikės, nes ko gero gali nutikti taip, kad iškils grėsmė, pasikeis e, susitarimai e, atgalinę tvarką ir klausimas, kaip bus, kaip bus sprendžiami tie ilgai neišspręsti ginčiai ir kaip bus dirbamos to problemomis. Ačiū. Pone vicepirmininkė, žodis jums atsakyti. Vielen Dank, Herr Präsident. Äh, da ich nur so eine kurze Redezeit. Dėkoju, pirmininkė. Kadangi man yra skirta labai nedaug laiko pasisakyti, tai dabar äh, didirambų negėdoti, negėdosiu, galbūt vėliau atsigriepsiu. Mm, du dalykus, dvi kritikas ir vieną pagiriamą į žodį norėčiau tarti dėl energetikos, dėl priklausomybės reikėtų nepamiršti, kad energetinis efektyvumas ir atsinaujinanti energija yra e, energetinės nepriklausomybės pagrindas. Antras dalykas, kurį aš kritikuoju, tai taryboje e, buvo primtas vien, vieningo balsavimo principas, kadangi taryba nustato e, E, gairias, bet tai yra žingsnis atgal. Mes dabar e, einame prie energetikos sąjungos ir tikrai negalima eiti prie tokių, e, prie, prie tokio būtent planų. Toliau dėl skaidrumo. Kokie, kokios sutartys yra skaidrios tarp valstybių, tarp valstybių ir privataus sektoriaus, ar visi uh, visos sutartys yra skaidrios. Ačiū, ponė Kopolanačiai. Dėkoju. Daug buvo kalbam apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Komisijos duomenys peržiūrėjau neseniai atsinaujinčių energijos e, šaltinių. Bulgarija, Švedija ir Estija e, jau yra pasiekusios tos, tuos tikslus. Aš esu iš Suomijos 35,4 yra mūsų procentas, Švedija ir Latvija taip pat yra tarp lyderių, penkios tos šalis perka energiją ir yra nuo to priklausomos. Tad mes e, matome čia problemą. Ar galėtumėt pasiūlyti kokią nors nuoseklę politiką, daugia tikslę politiką? Kaip Jūs manote, galima būtų panaudoti biomasę, sprendžiant šią problemą? Ačiū. Pirmininkas, dėkoju, ponė vicepirmininkė. Prašom pateikti atsakymus. Ponas Šefcovič, ačiū. Pabandysiu atsakyti kuo trumpiau. Norėčiau padėkoti poniai Vambremt už pareikštą paramą ir už tą sakinį, kurį šios mielai ir dabar pasiskolinsiu. Kai e, turėjome anglės ir plieno bendryje, o dabar saulės ir vėjo regis bus e, labai gražus vaizdinys toksai. E, Ir man atrodo, tai ir būtų svarbiausias pasikeitimas Europos Sąjungoje. Be abejo, Sąjungoje mes turime užtikrinti, kad visi tie pozityvūs poslinkiai bus įgyvendinti ir kad pasitelksime visas priemonės, kurios reikalingos. Energijos efektyvumas, e, išmanus miestai turi būti tie komponentai, kurie e, bus būsimajame pasiūlyme, prie kurio šiuo metu dirbame. Norėtume pasakyti, kad daugos priklausys nuo to, kaip susitarsime su miestais, su mažesnėmis e, bendrijomis, e, finansinis spaudimas, techniniai e, įvairūs dalykai be abejo yra spręstini dalykai, tačiau turime laikytis kompleksinio požiūrio. Stengiamės diskutuoti su E, įvairiomis struktūromis ir pasitelkti jų patirtį, kaip galima sujungti daugelį projektų, kaip galima pateikti tinkamiausias priemonės e, tam tikriems projektų tipams. Instituciniai investuotojai, pavyzdžiui, pensijų fondai ar komerciniai bankai norėtų investuoti, jie žengtų žingsnį tą linkme. Tačiau tuo pat metu mes turime pasižiūrėti, kaip turime patikslinti savo teisės aktus, uh, kad netektų jiems dirbti su šimtais smulkių investuotojų. Reikia turėti e, tokias galimybės, sudaryti tokias galimybės smulkiems investuotojams, kad jie galėtų investuoti sklandžiai. Gera naujiena yra ta, kad mes jau diskusijas pradėjome šio klausimu su bankų sektoriumi. Kai dėl ponios Werner klausimo. Be abejo, jeigu kalbėtume apie branduolinę energiją, Reikia pasakyti, kad 16 narių tos jėgainės egzistuoja. 14 narių yra nuspręsta, kad jos ir toliau turės e, brandulinės jėgainės. Tai yra jų sprendimas. Ir būtina užtikrinti, jeigu ta, tomis jėgainėmis naudojamasi, kad būtų užtikrinti aukščiausi saugos ir saugumo standartai. E, Mums į tą sektorių reikia žvelgti pirmiausiai saugos, e, saugumo ir aplinkos saugos standartų, pro, pro aplinkos saugos standartų prizmę. Europos komisija pirmiausia turėtų susitelkti būtent prie šitų aspektų. Kolega Gereg klausė, jeigu kalbėsime apie ETS, apie prekybą taršos leidimais, norėčiau pasakyti, kad susidaro toks jausmas, kad mums labiausiai reikalingas čia yra reguliavimo stabilumas. Mums nereikia kasdienių pasikeitimų, mums reikia turėti tam tikrus rinkos mechanizmus ir principus, kurie nesikeičia kasdien. O dabar egzistuojanti sistema tiesiog neveikia. Mums reikia atlikti reikiamas korekcijas ir padirbėti vėl prie šio klausimo, kad tai būtų padaryta. Mes siūlysime šios sistemos reformų ir aš manau, kad prekyba taršos leidimais e, ir reforma šiame sektoriuje atneš kaž, tam tikrų inovatoriškų sprendimų ir naują požiūrį į tai, kaip turi atrodyti ta sistema. Ponas Zorinjo pabrėžė, jog labai svarbu yra mokslo tyrimai ir inovacijos. Pritariu tam viena iš tų sričių, kur turėtume daugiau investuoti ir kurią turėtume plėtoti ir yra mokslo tyrimai ir inovacijos. Turėtume e, užtikrinti išmanių tinklų plėtrą, e, nes turėtume tokius tinklus galėsime planuoti energijos suvartojimą, daugiau galių suteiksime vartotojams, jie galės žinoti ir pasirinkti, kas bus jų energijos tiekėjas, iš ko pirkti energiją. Taip pat energija bus panaudojama daug efektyviau negu šiandien. Na, nežinau, ar įvyks tokia revoliucija kaip e, Jungtinėse valstijose, bet pas mus gali įvykti, jeigu neskalūninių dujų revoliucija, tai bent išmanių tinklų e, revoliucija. Mes galėsime tų tinklų dėka geriau valdyti energijos išteklius. Pritariu, kad turime paremti šias idėjas. Na. Mums e, tai geresnių rezultatų duotų labai panašių kaip Amerikoje ir leistų su, su, Toliau buvo paklausta, ką darysim toliau su energijos veiksmingumu. Tai čia veiksmų plane aiškiai esam numatę, kad ketinam peržiūrėti energijos veiksmingumo direktyvą, bet to pastatų būstų energetinės vertės direktyvą ir kartu pateiksim e, šildymo e, klausimų strategiją. Tuos klausimus e, pradėsim labai greitai spręsti. Aišku, reikės kartu įvertinti praeitį sukauptą patirtį. Ir e, juo didesnį energijos veiksmingumą pasieksim, tuo labiau priartėsim prie užsibrieštų tikslų. Dėl pajėgumų rinkų. Tai vienas irgi svarbių klausimų, kai vėlgi kalbam apie elektros rinkos naują pavydalą. Tai taip, reikės pamastyti, kaip būtų galima pasiekti masto ekonomikos, kad tai, kas dabar daroma, e, tiesiog vietos nacionalinių lygių, kad būtų galima tiesiog suderinti uh, Baltijos šiaurės šalis jau dirba šiuo klausimu, jos iš tikrųjų, iš tikrųjų rodo pavyzdį, kiek galima sutaupyti dirbant regioninių pagrindų. Ačiū ponui Tošenovskui. Jis minėjo, kad jis dažnai Taip, sakė, kad aš dažnai pas jūs lankausi ir ilgai kalbu, bet aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Sutinku su jumis, kad sujungimas, jungtis e- energetikos yra labai svarbios, nes jo, kol kas jų nebuvimas tai iš tikrųjų neleidžia užtikrinti laisvą energijos judėjimą. Toliau, dėl įvairių tų anomalijų klausimo energijos rinkoje. Uh, įstatymų taikymo atgalinė tvarka, tai reikėtų parengti tiesiog tam tikras gairės dėl, sakykime, atsinaujinamųjų energijos šaltinių, kitų dalykų, tam, kad būtų galima užtikrinti vienodą konkurencijos, vienodas konkurencijos sąlygas, e, naudojant įvairius energijos šaltinius ir mes kartu irgi atliekam ir atliksim analizę komisijoje kas dviejus metus. Tiesiog įvertinsim e, energetikos, sakykime, kainas, e, tų kainų elementus, vertinsim, kodėl mūsų kainos tokios didelės palyginti su JAV, kodėl e, kainos tokios nevienodos valstybėse narėse. Aišku, dabar jau žinom, kad kainos nevienodos dėl įvairaus apmokestinimo lygio, kitų dalykų į tą gilinsimės. Ponas Butikomas sakė, kaip svarbu yra siekti energetikos veiksmingumo. Ir iš ties Europos vadovų taryba dėl to vienbalsiai nutarė. Ir todėl labai gerai, e, kai gali pasiekti e, vienbalsį balsavimą dėl energetikos sąjungos. Na, o kalbant apie konkrečius teisėkuros aktus, tai bus klasikiniai teisėkuros aktai tiesiog įprastinė, įprastinė e, bendro sprendimo procedūra ir Europos parlamentas tikrai suvaidins savo vaidmenį. Dar buvo klausimas apie kokius, kokias, kokius kontraktus kalbam. Uh, Čia aš cituoju dabar reikėtų užtikrinti vėlgi tų dabartinių iki šiol pasirašytų visų kontraktų laikymasi ir būtent kai kalbam apie skaidrumą, turim galvoje tuos e, kontraktus ir mes aišku renksim kartu, e, į tai atsižvelgsim rengdami konkrečius teisėkūros pasiūlymus. Ir toliau paskutinį klausimą pateikė ponia Kumpula Mutri Dėl biomasės, biomasė svarbus energijos šaltinis, ne vien Suomija, Švedija, bet ir Baltijos šalis jau keičia energijos šaltinių padėtį ir didina ir e, būtent didina būtent biomasės naudojimą ir tokiu būdu mažina energetinę priklausomybę. Labai ačiū. Energetikos sąjunga iš ties yra vienas svarbiausių tolimesnių mūsų diskusijų temų ir pratesim diskusijas šią temą rytoj, trečią valandą. Pas mus atvyks komisijos narys Arijas Kanėtė ir mes kaip tik parengsim savo kartu pranešimą energetikos sąjungos klausimais ir toliau tęsim darbą su jumis, komisijos vicepirmininkė. Labai ačiū už jūsų darbą, ačiū už tai, kad atvykot. Colleagues, ladies and gentlemen, let us go forward. Kolegos, ponios ir ponai, teskim darbą. Net negaiškim laiko. Tiesiog ne, negaiškim ne vienos minutės. Darbotvarkės penktas punktas. Žemės stebėjimo palidovų duomenis, jų komercinė sklaida. Ponios ir ponai, rangus kolegos, prašom susėsti. Sorry. Jeigu norėsit tęsti darbą, tai tada prašom susėsti, o kas, jeigu kas nenori dirbti, tai tada siūlyčiau kuo greičiau ir sklandžiau išeiti iš salės. Atsiprašau už tokius žodžius, bet dar kartą ačiū visiems. Ačiū visiems tiems, kurie liko salėje. Kolegos. Žemės stebėjimo palidovų duomenų komercinė sklaida. Tai komisijos pasiūlymo tikslas - sukurti žemės stebėjimo palidovų duomenų vidaus rinką. Su mūsų darbu ir su šiuo klausimu susijęs kartu IMKO komitetas pagal darbo tvarkos taisyklių 55, 54 taisyklę. Mes dirbsim kartu su IMKO komitetu. Komisija netgi siūlė, ir tai mums svarbu žinoti, komisija pasiūlė atsijimti šį pasiūlymą, jeigu per šešis mėnesius nebūtų pasiekta susitarimo tarp tarybos ir parlamentų. Laimiai komisijos pirmasis vicepirmininkas po to pasakė, tai buvo padaryta kovo 10 dieną per pirmininkų sueigą, Jis pasakė, kad komisija neatsijims šio pasiūlymo, jeigu parlamentas ir taryba toliau dirbs šiuo, su šiuo dokumentu. Na ir ponia Krėl yra mūsų pranešėja. Tad aš ir kreipiuosi į ponę Krel. Pone, prašom, pristatykit pranešimą ir jums skiriu penkias minutės, neilgiau. Um Dėkoju, pirmininkė. Tai dar nėra pranešimas, tai dar tik tais darbinis dokumentas. Galiu tik įsivaizduoti, kad e, kai kurie kolegos galvoja, kad e, energetikos sąjunga svarbesnė negu duomenys, tačiau per keletą metų situacija apsivers ir aš esu įsitikinusi, kad erdvė bus iš tiesų inovacijų ir augimo ES šaltinis. Mes e, turime nustatyti tikslus e, tvarė ekonomikai e, ir erdvė čia, aišku, užims daromą vaidmenį. Tai yra labai svarbus vaid... svarbi paslauga piliečiams nors piliečiai ne visada tą e, sąmoningai suvokia. Aš galvoju apie e, satelitinius ryšius, apie e, meteorologinės paslaugas, tai čia viską supranta žmonės, tačiau yra ir kitų sričių, kaip pavyzdžiui žemės ūkis arba urbanis, urbanizmas, e, navigacija, žemės stebėjimas ir panašiai yra patys svarbiausi kosmoso politikos elementai. Vystant e, Europos politiką labai svarbu nustatyti e, pagrindus. Tam, kad e, politika būtų apvainikuota sėkmės, 2013 komisija nusprendė sukurti nuolatinį pastovų reglamentinę sąrangą. žemės stebėjimas, duomenų e, gamyba, e, rinkimas labai svarbu. Ir tai svarbu daryti europinę plotmę, kadangi ne viską galima daryti tik tais nacionalinę. 14 e, metais buvo numatyta direktyvos projektas, dėl to mes turėtumėm parengti pranešimą, ITRE pranešėjai, MKO pranešėjai įsijungia į šį darbą pagal 54 taisyklę. Jie turi bendradarbiauti ir pristatyti bendrą pranešimą. Čia turite darbo dokumentą, jį kūriau kartu su kolega Nilsenu iš IMKO komiteto. Toliau direktyvos projektas. Jo tikslas yra vidaus rinkos sukūrimas, žemės, stebė, žemės stebėjimo vystymui ir satelitiniams duomenims rinkti. Tai yra e, ši, ši direktyva turi užtikrinti kad e, įvairios tarnybos skleidžia duomenis laisvai Europos Sąjungoje ir tie e, duomenys yra daugiau negu metro penkisdešimties rezoliucijos. Žinoma, reikės atsižvelgti ir į saugumo aspektus. Aš kaip pranešėja galvoju, kad direktyvoje turi būti numatyta tų duomenų keitimasis tais duomenimis, cirkuliavimas duomenų ir saugumas visiems operatoriams. Reikia skatinti įmonių ekonominį vystimasi bei su tuo susijusios veiklos vystimasi. Aš manau, kad direktyvos projektas e, leidžia pasiekti būtent tokių tikslų ir kad e, Kosmoso sektorius tikrai e, labai perspektyvus. Mes jau kalbėjome su kai kuriais veikėjais, analiza, e, tyrėme, analizavome pasiūlymus. Mes manome, kad iš komisijos pusės šiek tiek nepakankamai įvertinta poveikio, poveikis E, dar nepakankamai nurodyti veikiai, o taip pat e, kiekybinė bei e, kainos ir naudos analizė nepakankamai gerai atlikta. Dar mums reikėtų išsiaiškinti, kokius dalykus reik, leistų išspręsti direktyvą vidaus rinkoje. Mums reikia uh, išsiaiškinti, kokios konkrečiai turi būti, pro, e, turi būti keliamos problemos ir, ko, ir kaip tai galėtų būti sprendžiama direktyvos. E, tai dar nėra iki galo išrutuliuota ir mes dar diskutuosime. E, kiti sektoriai taip pat įtraukiami, kaip sakykime, e, E, kuras, žemės ūkis, transportas. Visi šie sektoriai gali pasinaudoti šią direktyvą. Na, o mes turime elgtis atsargiai ir vengti sukurti naujų biurokratinių kliučių įmonėms. Taip pat turime pasirūpinti, kad ryšim su šia direktyva būtų uh, nagrinėjimas toks aspektas kaip nacionalinis saugumas ir kad būtų pagalvota, kaip tą įgyvendinti. Mes norime, kad būtų aiškiai nustatyta, kad direktyvą reikia interpretuoti visur vienodai. Taip pat, kad būtų nustatyta peržiūrėjimo sąlygos, nes tai yra labai greitai besivystanti rinka, o direktyvos mums tikrai reikia. Tai štai tokia greita apžvalga, tačiau laiko turėjau nedaug. Šiaip ar taip tema tikrai labai įdomi ir mes su kolegomis dar galėsime nekartą apie tai padiskutuoti. Labai ačiū. Jūs visiškai teisi, brangi ponė. Pirmą kartą keičiamės nuomonėmis šią temą ir mes dabar veiksime pagal procedūrą, diskutuosime, o žodį norėčiau suteikti e, ponui Tošenovski šešėliniam pranešėjui. Teams. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pritariu pranešėjui, noriu padėkoti e, už tą kritišką požiūrį reiškiamą pranešime. Suprantu, ką gali padaryti Europa. Kita vertus, turime suprasti, kad ES yra ne tik bendryje, kuri e, turi tam tikrų aukštų technologijų pagrindų paremtas e, priemonės. Labai svarbu, kad egzistuotų taisyklės, taisyklės susijusios su saugumu užtikrinimu. Turime elgtis atsargiai, kad neiškraipytume rinkos, nes taip gali labai nesunkiai atsitikti. Gali atsitikti taip, kad e, palidovų e, duomenys gali būti gauti iš kitur, ta, gali pasirūpinti verslo įmonės, jeigu taisyklės bus pernelyg griežtos. Todėl aš manau, kad būtina atlikti poveikio analizę šių direktyvų. Ir ta poveikio analizė turi būti labai atidi, kad nepapultume į spastus. Saugumas yra esminis kriterijus. Tai yra svarbiausias argumentas mūsų diskusijoje. Mes bendradarbiaujame su pranešėja ir aš manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Europos e, energijos sąjunga turi būti irgi labai svarbus dalykas. Pone Kolavan Even. Atsiprašau, sako pirmininkas, kad greičiausiai iškraipiau jūsų pavardę. Ačiū, ponė pirmininkė. Beveik teisingai ištarėt. Aš taip pat norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Vyko suinteresuotų subjektų sustikimas jau šio klausimu, sužinojome daug ir ačiū, kad ėmėtės iniciatyvos pradėti šias, nagrinėti šią temą mes dėl reglamento diskutuodami turime paklausti savęs, o kokią problemą mes išspręsime priimdami reglamentą ar kokį nors reguliavimo aktą. Ir prisimenu, kad jūs sukvietėte suinteresuotų asmenų posėdį ir daugiau klausimų liko po posėdžių, negu atėjome į posėdį jų turėdami. Uh, E, nes e, norisi sužinoti kuo daugiau detalių, ką darysim, ar iškraipys mūsų sprendimai rinką, ar neiškraipys. Ir mes supratome, kad ne viską galime kontroliuoti, juk nekontroliuojam nei jungtinių valstijų palidovų, nei Kinijos. Ir kas atsitiks, jeigu naštos numatysime daug savo įmonėms, tuo tarpu, kai kitiems sus naštos nebus. Ir gali atsitikti taip, kad tos, to, ta administracinė našta taps per didelė ir turime elgtis labai atsargiai, kad tokios situacijos nesukurtume prievė tokį reglamentą. Dabartinėme siūlyme matau, kad valstybės narės turi e, įkurti nacionalinės e, kompetentingas struktūras, atsakingas už palidovų duomenų e, rinkimą. Ir, na, bet kokiu atveju tuos visus dalykus turime panagrinėti dar atidžiau, kad žinotume, ko mums reikia, kas nėra reikalinga ir turime pasižiūrėti dar giliau į tą siūlymą. Tikiuosi vaisingų diskusijų ir džiaugsiuosi galėtama dirbti su, su pradėšėjai ir kitais šešėliniais pranešėjai šio klausimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkas dėkoju. O dabar išklausysime pono Gonzalės Europos komisijos vardu. Prašau, jūsų pastabos. Uh, thank you, Mr. Chair. At this... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šiuo metu neturiu daug ką pasakyti. Įdėmiai klausiausi uh, kalbėtojų, pastabų, pasisakymų ir matau, kad iš tikrųjų yra noras dirbti su šituo pasiūlymu. Nesakau, kad uh, poveikio vertinimas tobulas, turim pripažinti, kad dar reikės jį gerinti. Bet vis dėlto, manyčiau, kad komisija vis dėlto išlieka įsipareigojusi šio pasiūlymo atžvilgių ir mes, aišku, pasirengę dirbti su parlamentu, aiškintis konkrečius dalykus, kurie e, kol kas kliūva ir tam, aišku, reikės papildomo darbo pirmininkas. Labai ačiū už pastabas Europos komisijos vardu. Ir dabar dar kartą kreipiuosi į ponę Konstans, Konstansą Krėl, kad tartumėt paskutinį žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs jau minėjot, kad komisija svarstė ar nevertėtų atsijimti šios direktyvos pasiūlymo. Ir e, komisija vis dėlto pakeitė nuomonę. Na, o tai buvo, tai bus. Kovo 25 dieną valstybės narės e, dar kartą kalbėsis, tarsis dėl šios direktyvos, nepaisant įvairių e, be, labai besiskiriančių požiūrių, nes yra tam tikras bendras interesas. Ir, ir mano manimų, e, tokių palidovinių duomenų teikėjams reikia tvirto e, reglamentavimo pagrindo, reikia aiškių teisės aktų, kad šie galėtų tinkamai konkuruoti su trečiųjų šalių palidovinių duomenų teikėjais. Bet aišku, tie mūsų, tas, ar mūsų teisės aktas, e, įstatymai neturėtų statyti papildomų biurokratinių kliūčių. Na ir galiu nuraminti kolegas, kurie, kur, kurie išsakė e, konkrečių abejonių. Nes e, tikrai galiu patikinti, ta tie, kas, ta tie, kas pateiki, pateikinėja palidovų duomenis, jie, jie suinteresuoti, kad būtų e, aiškus teisės aktas. Tad e, iš ties mes tada toliau ir e, sutelksim dėmesį į būtent aspektus, kurie buvo paminėti. Tad ačiū už pasisakymus, ačiū už pastabas ir tikrai tikiuosi, kad mūsų komitetui pavyks parengti gerą pranešimą. Pirmininkas, labai ačiū, ponė pranešėja. Ir dabar noriu priminti, kad terminas, iki kurio galima pateikti Ne, pirmiausia, svarstymas e, tai vyks e, birželio 15-16 dienomis. Pas, pasiūl... Taip, birželio 15-16 dienomis. Tad mes aptarinėsim pranešimo projektą. Ir ir greičiausiai iki birželio 17-osios teks pateikti e, pas, pakeitimų pasiūlymus. Tad porą, dviej, praėjus tik tai porai, trim dienom po, po, po būtent pranešimo projektos svarstymo. Tad labai svarbu nepamiršti, e, svarbu nenuleisti dėmesio nuo šios temos ir kartu lankytis e, susitikimuose su šešėliniais pranešėjais. Tad mes dar vis dėlto turim tris mėnesius e, diskusijoms ir tai yra labai svarbu, nes vėlgi tai svarbu, turint galvoje skaitmeninę ES darbo atvarkę e, ES energetikos sąjungos klausimus, kaip jūs irgi paminėjot, ponė pranešėja. Tad ačiū už diskusijas, brangus kolegos. Dabar pereikim prie kitos temos, būtent e, mažųjų vidutinių įmonių ekologiškai tvarus augimo tvaraus augimo galimybės. Šeštas darbo tvarkės punktas, tačiau pranešėja šiuo klausimu Filip Debaker kol kas neatvyko į salę, jis jau po kelių minučių, nežinau, tris ar penkias minutės jis eis į salę, gal iki dešimties minučių laukti gal būtų per ilgai, bet bent penkias minutės palauksim. Tai tikrai tema labai svarbi - mažųjų vidutinių įmonių ekologiškai tvaraus augimo galimybės. Tad dabar skelbiu trumputėlę pertrauką.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 Dear colleagues, ladies and gentlemen, our colleague uh, Philip. Brangus uh, kolegos, ponios ir ponai, mūsų kolega Filipas Debaker kur kas veiksmingesnis negu mane, mes buvom pasirengę laukti net 5-6 minutės, o jis sugebėjo atvykti per 2 minutės. Tad um, mažų vidutinių įmonių ekologiškai tvaraus augimo galimybės. Kolega, ačiū, kad atvykot. Ir dabar apskritai Buvo pateikta 183 pakeitimo pasiūlymai pranešimui. Tai pirmas būtent toks pranešimas, kuris skirtas mažosioms vidutinėms įmonėms ir jų žaliai ateičiai. Be to, kaip jūs žinot, jūs pats kartu su šešėliniais pranešėjais pateikėt kompromisinių pakeitimų pasiūlymų. Ir mums labai įdomu bus išgirsti apie tai nes juk jau trečią kartą aptarinėjom šią temą komitete. Todėl mes norim dabar matyti, kaip, kaip kokia pažanga daroma, kas, kas daroma su pakeitimais, kokia jų padėtis. Tad, brangus kolega, ponė Debaker, prašom, pakalbėkit apie pakeitimų pasiūlymus, galimus kompromisinius pasiūlymus. Labai ačiū kolegos, man labai malonu pakalbėti apie pažangą, kurią padarė ne vien tik tai kolegos mano, kurie pateikė pakeitimų pasiūlymų pranešimo projektui, kurį pateikiau prieš dvi savaitės komitete, bet kartu gavau ir kitų pastabų iš kitų kolegų. Mes jau buvom susitikę dėl būtent šitų pakeitimų pasiūlymų, ieškojom kompromiso ir iš tikrųjų darbas linksta labai gera linkme kaip jau buvo pasakyta, virš 180 pakeitimų buvo pateikta ir nemažai jų pagerino pranešimą. Ir tikrai mes susitelkėm jų pridėtinę vertę, mes į daugelį jų pasistengėm atsižvelgti, O praėjusį ketvirtadienį labai konstruktyvus šešėlinių pranešėjų sustikimas vyko ir tikimės, kad per ateinančias kelias, keletą dienų pavyks rasti gerą kompromisinį susitarimą dėl pranešimo teksto. Dabar labai trumpai dėl tų pakeitimų, dėl kompromiso galimybių. Pirmiausia, labai malonu buvo konstatuoti, kad dauguma uh, komiteto narių iš tikrųjų laikosi to paties požiūrio kaip ir aš dėl e, pranešimo. Ir tokiu būdu dabar galėsim sutelkti dėmesį tik tai keletą neišspręstų problemų ir kartu išlaikyti pranešimo projekto struktūrą, nes e, iš tikrųjų struktūra yra gera, aiškumo ir kitais aspektais. Dabar Taip, čia mes dėmesį pirmiausia sutel, sutelkiam į tai, ką būtų galima padaryti su žaliaja vadinamąją ekonomiką, o ne konkrečias įmonių problemas. Ir mes tiesiog mąstėm, kaip užpildyti spragas, kurios kyla mažosiams vidutinėms įmonėms. Antra, plačiai sutarta dėl e, tam tikrų konkrečių veiksmų finansavimo. Bet finansavimas e, aktualus ne vien tik tai MVI, bet ir didelėms įmonėms. Ir todėl mes ir mąstėm, ką būtų galima padaryti. Ypač, kai mm, tai yra, kai, ką galėtų nuveikti finansų institucijos, kurdamos naujus finansavimo modelius e, ir ką, ką būtų galima konkrečiai padaryti ir kartu e, tiesiog e, pateikiam galimų finansavimo dalykų. Trečias dalykas, susijęs su tais pirmais dviem, platesnis. E, čia tas klausimas iškilo kalbantis su kolegomis ir su interesuotomis šalimis, būtent ką daryti su informacijos valdymu. Uh, su tokiais dalykais kaip konsultantų veikla, tam tikrom masiniam kampanijom, kitais su klausimu susijusiais dalykais. Visa tai buvo pateikta. Ir galiausia, tai kas susiję su žaliaja ekonomika. Mes žinom, kad Europos komisija atsijėmė žiedinės ekonomikos pasiūlymų paketą ir komisijos vicepirmininkas Timermanas pažadėjo pateikti naują pasiūlymų paketą. Tad šis e, būtent e, vėlgi vyks labai svarbios diskusijos komitete. Tad e, Taip, iš tikrųjų, čia kalbam apie naujas technologijas, e, finansavimo galimybės, e, administracinės naštos mažinimą. Ir susidarė aiškiai jau dauguma šiais klausimais, tik aišku, dar reikia suderinti visą tai. Na ir mm, apibendrinsiu, kad mm, pateikti pakeitimų pasiūlymai buvo labai naudingi, iš tikrųjų įgalino mūsų sutelkti dėmesį labai konkrečius su MVI susijusius dalykus ir tikrai tai įgalins mus pateikti geresnį, labiau sustruktūrintą, skaidresnį mm, pranešimą, kuris bus naudingas visiems. Tad dar kartą labai ačiū ir dabar mielai bendradarbiausiu su kolegomis tam, kad būtų galima galutinai būtinai parengti pranešimą. Žodis šešėlėms pranešėjams, kolega Rūjai. Mm. Pirmiausia, ačiū ponui Debaker. Diskusijos tikrai buvo labai įdomios ir konstruktyvios, o tai yra būtina sąlyga, kad mūsų parlamente pasiektumėm gerų rezultatų. Kalbama apie e, augimo galimybės mažoms ir vidutinėms įmonėms, e, apie vystimą per ilgą ir per trumpalaikį ir ilgesnį laikotarpį. Labai e, daug dirbame e, su baudomis taikom, taikomomis, tačiau dabar norėtumėm daugiau pakalbėti apie paskatinimus, nes baudomis augimo nepasieksi tik, darbo, e, tik nedarbo daugiau atsiras. Man atrodo, kad e, MVI valstybėse narėse labai atidžiai turi būti vertinama jų e, padėtis, kaip jos auga, kaip jos e, eksportuoja, E, tarptautinis eksportas, žinoma, irgi suvaidins labai didelį vaidmenį. Taip pat reikėtų pažiūrėti, ar tas papildomas eksportas ir jo galimybės leis sukurti daugiau e, rizikingo kapitalo, rizikos kapitalo E, jį reikia skatinti, kad būtų kuo daugiau tarptautinio eksporto ir importo. Man atrodo, kad tai yra labai svarbi mintis. Mes e, gavome labai nemažai gerų pasiūlymų dėl pakeitimų, net esu nustebęs ir manau, kad po keletos savaičių jau surasime kompromisą, dėl kurio galėsime susitarti su pranešėju. Thank you so much. Skofut. Also start by thanking the uh, rapporteur for uh, excellent report. Dėkoju pirmininkė. Pirmiausia, ačiū pranešėjui už jo darbą su pakeitimais. Svarbiausia yra išlaisvinti MVI potencialą, kad plėtotųsi žalioji ekonomika. Būtina yra, kad MVI turėtų tą sąlygas reikalingas jų potencialui atskleisti. Pradinėme etape pranešimo buvo irgi pirmiausia susitelkiama prie finansavimo dalyko. Be abejo, tai yra labai svarbu. O dabar, manyčiau, reikia žvelgti į visą žalėjį sektorių, ten labai daug galimybių. Ir aš manau, kad e, tie pakeitimai ir kompromisai bus naudingi tam pranešimui, nes jų tikslas yra pirmiausia sudaryti reikiamas sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms, o antra yra kalbama apie tai, kaip lietoti žalėjį ekonomiką. Ir manau, kad poras, poro trejata dalykų dar yra, bet jie bus sėkmingai išspręsti. Man regis, jog yra labai svarbu, pavyzdžiui, padėti įmonėms technologiškai, nes gali pasirinkti vadinamasias nebrandžias technologijas. Ir manau, kad dėl to dar bus galima rasti kompromisų. Nenorėčiau užimti per nelik daug laiko, manau, kad pranešimas yra tikrai labai geras, pranešėjas nusiteikęs bendradarbiauti su šešėlinės pranešėjais, aš manau, kad kompromisai bus sėkmingai rasti. Mes jau praėjusią savaitę darbą pradėjom ir jau kai ką išsprendėm. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Labai svarbi tema e, žaliojo ekologiškai tvaraus augimo galimybės MVI. Kas norėtų dar pasisakyti žodis galbūt Europos komisijos atstovams? Ar jie norėtų kalbėti? our rapporteur, dear colleague. Gerbiamas kolega Debaker, norėčiau paprašyti jūsų apibendrinti, nes pasisakė šešėlė pranešėjai, tad žodis jums dabar. Toks nekontroversiškas yra tas pakeitimas ir toks jis gerai parengtas, kad viskas akivaizdu, visi remia mano pranešimą, aš tuo labai džiaugiuosi. Juokauju, sako pranešėjas, Tiesiog ačiū visiems už atsiliepimus. Dar lieka keletas dalykų, prie kurių dar turim padirbėti, dėl kurių turim susitarti, pavyzdžiui, dėl finansavimo. Mes e, turime labiau padiskutuoti, kaip paskatinti ekologiškai tvarų augimą ir socialistai e, kalbėjo apie tas nebrandžias technologijas ir būtinybę diskutuoti šio klausimu. Diskusija vyksta, tačiau aš manau, kad Galiausiai visi turime tą patį tikslą viešųjų pirkimų metu suteikti galimybę įmonėms pademonstruoti naujasias technologijas, tačiau nenorime, kad valstybės narės e, mestų masę subsidijų į tą, tą reikalą, kad nebūtų iškraipyta rinka. Ir aš manau, kad mes tiesiog dėl formuluočių turėsim susitarti, nes tikslus šiaip visi turim tos pačius ir dėl jų e, susitarsime per artimiausius keletą dienų ar savaičių. Na, o šiaip noriu pasakyti, kad esu atviras diskusijai ir galime e, kalbėti dėl naujų siūlymų, galime kalbėti dėl formuluočių. Ir tikiuosi, kad pavyks surinkti balsų daugumą, tikiuosi, kad e, dauguma frakcijų parems šį pranešimą, kadangi ekologiškai tvarus augimas MVI yra ypatingos svarbos dalykas. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. norėčiau pasakyti štai ką. Parama MVI yra labai svarbi. Svarbu ją rodyti konkrečiais veiksmais. Jeigu Europos parlamentas pasirodytų vieninga šiuo klausimu, piliečiams tai būtų labai svarbu, nes jie patytų, kad mes esam vieningi tokiu svarbu klausimu. Ekologiškas augimas vėlgi labai įdomus požiūris. Balsuosime dėl pranešimo projekto balandžio 14 2015 metų. Tai bus mūsų kito komiteto posėdžio metu, o rytoj norėčiau dar priminti, kad 9 valandą renkasi koordinatoriai, o visi susirenkame posėdžio 10 valandą. Balsuosime. Norėčiau paraginti neužmiršti atsinešti balsavimo kortelių, o dabar visiems iki rytojaus.